Baroso pareiškimas dėl komisijos 2010 m. teisėkuros ir darbo programos. Be Europos komisijos pirmininko šiose diskusijose dalyvaus ir nemažai kitų komisarų. Taigi, kadangi tiek komisija, tiek ir mums šis klausimas yra svarbus, todėl komisijos atstovai dalyvauja taip gausiai. Na, kadangi buvo pakeista darbo tvarkė šiam klausimai, šį klausimą reikėjo šiek tiek pakeisti sekoje ir dabar po komisijos pirmininko pasisakymo pasisakys frakcijų vadovai tam, kad frakcijų vadovai galėtų išreikšti jų frakcijų poziciją dėl komisijos 2010 m. teisėkuros ir darbo programos. Na, o po to komisijos pirmininkas galės sureaguoti į uh, pasisakymus. Taigi, žodis Jums, ponė Barosu, dėkoju, kad atvykote. Suprantu, kad mums visiems nebuvo lengva atvykti į Strasbūrą. Daugelis parlamento narių nesugebėjo kol kas atvykti. Taigi, e, dėl šios priežasties per šią parlamentinę sesiją nusprendėme nebalsuoti, nes visi nariai turi turėti galimybę balsuoti, kai tuo tarpu kai kurie nariai apskritai nesugebėjo ir neturėjo galimybės atvykti. Taigi naujos taisyklės šiandien galioja ir dabar žodis Jums, komisijos pirmininkė. Putė. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, gerbimo Europos parlamento nariai. Man tenka garbė šiandien Jums pristatyti šios komisijos pirmą darbo programą. Tai yra taip pat ir pirma darbo programa nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo. Man tikrai tenka garbė Jums pristatyti šią programą lydimam beveik visos komisijos komandos. Tai yra pagarbos Europos parlamentui ženklas taip pat. Ši programa yra tai pristatoma le lemiamų Europai momentų, nes dabar reikia veikti. Ši programa išplaukia iš mūsų politinio dialogo po intensyvių diskusijų paremtų, kurios buvo nu, orientuotos į um, artim, tolesnių penkerių metų pagrindinės kryptis ir rugsėjai parlamentas pavedė um, mums vykdyti šį mandatą. Taigi siekiama pagilinti tą darbą, kad būtų galima mm, suformuoti bendrą po požiūrį ir visa komisija gavo jūsų pasitikėjimą vasario mėnesį ir ši darbo programa dabar mm, atspindi jūsų institucijos nuomonių konvergenciją ir sukuria tvirtą platformą tolesniam darbui. Mūsų pirmasis prioritetas, aišku, yra išbristi iš krizės ir sukurti tvaraus augimo pagrindus, darbo vietų kūrimo pagrindus. Visų pirma, tai yra skubus klausimai. Mes jau kalbėjome apie Europos vadovų tarybos rezultatus, kalbėjome apie finansinės pagalbos Graikijai mechanizmą sukurtą balandžio 11 dieną, kalbėjome apie tą bendrą mechanizmą, kad Graikija galėtų vėl e, normaliai dirbti. Komisija nuo pat pradžių intensyviai įsitraukusi šios procesus mes ieškojame įvairių būdų išbristi iš tų finansinių problemų, kurias atsidūrė Graikija ir užtikrinti eurozonos tolesnį stabilumą. Noriu pabrėžti, kad mes gerbėme solidarumo principą, bet taip pat atsakomybės principą. Taip pat uh, Mes keliame klausimą, kodėl kilo tos problemos ir kaip užkirsti kelią joms ateityje. Dėl tų priežasčių mes peržiūrėsime augimo ir stabilumo paktą tam, kad būtų galima sustiprinti ekonomikos priežiūrą ir išplėsti um, kad būtų kalbama ne vien apie deficito klausimus. Mes žiūrėsime, kaip išbristi iš krizės, mes, kad Europos Sąjunga ir ypač Eurozona iš, tikrų, e, Eurozona iš tikrųjų galėtų įveikti iššūkius atitinkamai pagal Lisabonos sutartį. Ir tai akivaizdžiai matoma. Tai yra pagrindinis iššūkis e, komisijai. Per artimiausius mėnesius komisija parengs komunikatą dėl sustiprintos ekonomikos politikos įgyvendinimo. Mes galvojame apie visą Europos Sąjungą, e, kur turi būti sustiprinta sustiprinta kontrolė, turi būti galvojama apie visą riziką, apie ekonominę pusiausvyrą, reikės gerinti vidinius mechanizmus, reikės galvoti apie tvirtesnės. Um, struktūras, geresnį koordinavimą, um, mažinti uh, viešai deficitą, galvoti apie ateitį, apie atsigavimą, kuris būtų daug platesnis ir daug tvaresnis. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, per šiuos uh, pusantrų metų yra mm, padaryta daug pažangos, galvojant apie tvirtesnę, tiškesnę, atsakingesnę finansinę sistemą. Mes sieksime toliau uh, šį procesą vykdyti per teisės aktų, kūrimą, kad e, tai finansinės sistemos priežiūra atitiktų visus e, pokyčius, atitiktų šios sistemos situaciją. Greitai pasieksime lemiamą etapą. Komisija galvoja, kad teisės aktų institucijų rengimas yra mūsų bendras tikslas tam, kad turėtumėm finansų sektoriaus bendrą europinę finansinę priežiūrą, kuri galėtų veikti jau nuo kitų metų pradžios. 2010 metais komisija ketina pateikti keletą pasiūlymų pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, išvestinių priemonių rinkoje, depozitoriumų srityje, rinkos priežiūros srityje, vartotojų apsaugos srityje, tai yra ypač svarbios sritis Mes taip pat galvosime apie kitus labai svarbius elementus, kaip išspręsti įvairius trūkumus, kaip juos išryškinti. Mes pasiūlysime pagrindinės kryptis, kaip būtų galima bankų žlugimo atveju, atvejams įkurti problemų sprendimo fondą ir jį įgyveninti. Europos parlamento nariai. Komisija rengia taip pat 2020 m. strategiją nuo pat savo mandato pradžios ir mes tengiamės tikimės, kad Europa vėl grįžtų į kelią, į kelią, kuris užtikrintų išmintingą, e, tvarę, į, e, į visus įtraukiančią, e, įtraukiančią augimą. Valstybės narės komisija. Um, stengiasi užtikrinti pagreitį, kad 2020 metais turėtumėm tvarę ekonomiką, reikės visų sluoksnių, e, visuomenės sluoksnių įsitraukimo. Reikės sukurti e, tikrą pridėtinę vertę. Tai yra 2020 m. strategijos pagrindinė, e, pagrindinės kryptis. Tai yra skaitmeninė politika, europinis mokslo tyrimų ir technologijų plėtros planas, išteklių planas, naujų įgūdžių plėtojimo planas, jaunimo judumo planas, kovos su socialinė atskirtimi planas tai yra čia, kur Europa gali pasiekti rimtų rezultatų. Taip pat, aišku, klimato kaita ir um, atsparios ekonomikos kūrimas. Kova su klimato kaita išliks mūsų tiek vidaus, tiek uh, tarptautinis tikslas. Energetikos ir, ir mm, uh, transporto sektoriams bus skirtas ypatingas dėmesys tam, kad uh, būtų užtikrintas Europos konkurencinis pranašumas. Bendra rinka, kaip 500 milijonų gyventojų bendra rinka turi užtikrinti užtikrinti darbo vietas, um, įperkamas kainas, kad iš tikrųjų mūsų ekonomika uh, būtų tvirta. Tai labai svarbu smulkiom vidutiniam įmonėm, e, kurios mūsų manimų yra svarbiausias darbo vietų kūrimo variklis ES. Galvojant apie 21 amžių ir bendros rinkos kūrimą, komisija pateiks iki 2012 metų labai svarbių pasiūlymų. Aš paprašiau Mario Monti parengti pranešimą tuo klausimu. Ta pranešimą mes teiksime jau greitai. Taip pat noriu pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti socialinį socialinę įtraukti, e, galvojant apie 2010 metų viziją. ES visuomenė priklauso nuo galimybių kūrimo, nuo silpnesnių e, e, sluoksnių apsaugos. Aišku, reikia užtikrinti tikrą įtraukti. Reikia turėti galimybę pasinaudoti naujai augančiais sektoriais, kurie kūrė naujas darbo vietas, kad žmonės turėtų tinkamas, tinkamus įgūdžius ir aukštą užimtumą ir užtikrintų ekonomikos transformaciją. Labai svarbu jaunimui užtikrinti darbo vietas ir galimybės iš mokslo pereiti į, į darbą. Tam reikalinga plataus, plataus masto europinė platforma kovai su skurdu Europoje ir su socialinė atskirtimi Europoje. Aišku, visa ta darbo tvarkė yra mūsų indėlis į pagrindinių ekonominės ir e, teritorinės ir socialinės sanglaudos e, kūrimą. Gerbiami Europos parlamento nariai, Jūs, kaip Europos piliečių atstovai, esate visų veiksmų sukūrėje. Aišku, kad Stoholmo programos veiksmų plano gyveninimas bus labai svarbus. Šiandien komisija tvirtins jį ir bus siekiama užtikrinti, kad Europos integracijos nauda saugumo, teisingumo ir laisvių srityje taptų labiau apčiuopama piliečiams. Veiksmų planas yra išsami e, komisijos darbo programa teisingumo, saugumo, e, laisvės E, srityje. Piliečiai tampa mūsų politikos esmė, e, tam, kad būtų galima jiems geriau įgyveninti, pasinaudoti savo teisėmis, tam, kad Europa būtų atviresnė ir saugesnė, taip pat, kad būtų galima geriau kovoti su organizuotų nusikalstamų per sieną, kad būtų galima sukurti bendrą imigracijos ir prieglopšio politiką. Saugumo, teisingumo, laisvių srityje ES tikrai per pasarosius dešimt metų um, perėjo į, prie bendros politikos. Ir pasiekimai tikrai tikrai įspūdingi jau dabar, tačiau aišku, kad reikia dar labiau dirbti bent bendrai, kad būtų galima propaguoti europinės vertybės, ypač išbrenant iš krizės, reikia panaudoti visą potencialą, kurį iki šiol sukūrė Lisabono sutartis. Ir todėl veiksmų plane yra visa eilė priemonių, kad būtų galima įgyveninti mūsų prioritetus toje srityje tiek europinių, tiek pasaulinių lygmenių įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes taip pat turime galimybės parodyti, jog mūsų užboje yra daug platesni, kad parlamento vaidmuo yra stipresnis, kad geresnis yra sprendimų prieimimas taryboje, kad yra daugiau nuoseklumo tarp valstybių narių tarybos sprendimų, kad teisingumo teismas turi teisę peržiūrėti sprendimus. Aišku, kad europinis ryštas sustiprės, nes geriau bus galima atliepti piliečių, pateisinti piliečių lūkesčius. Um, galvojant apie 2010 metus, metus, taip pat reikia galvoti apie ilgalaikės tendencijas, kurios daro poveikį piliečių kasdien gyvenimui. Pavyzdžiui, komisija pradės viešas diskusijas dėl pensijų ateities, išanalizuos įvairias galimybės užtikrinti tvarumą ir tinkamumą pensijų sistemų. Aišku, bet kokioje srityje kaip tokia yra daug nacionalių ligmens svertų, bet tai neturi mums trukdyti užtikrinti, jog ES prisidėtų maksimaliai prie šių klausimų sprendimo. Išorės srityje um, komisijos vicepirmininkė, vyriausiai įgaliotinė ir visa išorės veiksmų tarynyba e, suteiks galimybę e, geriau, nuosekliau įgyventi ES išorės politiką, spręsti strateginius tikslus, palaikyti dėrybą su strateginiais partneriais, e, prieigos prie rinkos, teisės aktų, globalių netoligumų sprendimo klausimais. Aišku, kad mes 2020 metų tikslus kelsime taip pat ir didžiojo 20 korėmos pirmiausia, komisija galvos apie energetikos politiką tam, kad turėtumėm saugę, tvarę, užtikrintą energiją. Mes toliau įgyvendinsime nacionalinės vystimosi darbo atvarkės ir sieksime įgyvendinti e, kitus tikslus pagal programą po tūkstančmečio tikslų ir pagal E, rekomendacijas, kurias pateikė e, daugia disciplininė darbo grupė, kad mes pasiektume tūkstančių vystimosi tikslus iki numatyto termino. Norime, kad ES imtųsi konkrečių veiksmų, kad parodytų savo solidarumą tiems su tais, kurie yra labiausiai pažeidžiami pasaulyje. Na ir kaip kad sudarta su parlamentu, gyvendinsime planus e, ir atsižvelgsime į pagrindinius rodiklius, parametrus, panaudosime visus savo išteklius, atsižvelgdami į 20 metų strategiją. Paraleliai įsamei vertinsime pagrindinės sritis, žemės ūkį, e, sangūdas sritį. Galiu Jūs patikinti, kad parlamentas visais etapais bus artimai trauktas į biudžeto e, peržiūros darbus. Gerbiamas parlamente, gerbiami parlamento nariai, prieš baigdamas norėčiau pakalbėti šiek tiek apie mūsų darbo programos naujoves. Ši darbo programa ir ateities programos turi numatyti galimybę institucijoms rasti bendrą konsensusą dėl to, kur ateityje ES turėtų teikti savo dėmesį. Reikia skirti daugiau dėmesio politiniams klausimams ir atsižvelgti į iniciatyvų daugelipiškumą. Mes turėtume siekti, kad darbo programos ateityje pademonstruotų ypatingą partnerystę, kurią norėtume užtikrinti tarp parlamento ir komisijos. Programoje yra 34 strateginės iniciatyvos, kurias mes e, įsipareigojame pasiūlyti iki gruodžio pabaigos. Pritarsite, jog tai yra ambicinga darbo tvarkė, likus dar aštuoniems metų mėnesiams, bet to programoje numatyta nemažai iniciatyvų ne tik šiems metams, bet ir kitiems metams. Ten yra prioritetinės e, orientacinio pobūdžio iniciatyvos, kurias ketiname įgyvendinti. Nebūtinai tos iniciatyvos e, galiausiai bus realizuotos konkrečiais pasiūlymais dėl teisėkuros e, aktų. Mes turėtume gerai pasverti, kur reikėtų eiti, leiti teisėkuros keliu ir kokiu būdu. Darbo programa bus kiekvienais metais peržiūrima, mes įgyvendinsime naujus strateginius, e, naujas strateginės iniciatyvas ir imsimės reikiamų priemonių. Toks e, grafikas, tokia, toks planas padės visoms susijusiam šalims reaguoti, dalyvauti ir prognozuoti. Mes e, jau pastaruoju metu, per pastarosius keletą metų supratome, kad reikia visą laiką prognozuoti neprognozuojamus dalykus. Strateginiai dalykai, standartai negali būti iškalti ant akmens, visada tai reikia prisitaikyti prie esamos situacijos, prie naujovių. 2010 darbo programa yra ambicinga, bet taip pat būtina ir realistinė programa, kuri padės numatyti mūsų ateities politikos pagrindus. E, norime, kad tai būtų realistinė programa, kad visos institucijos apsijungtų ir atsižvelgtų į tai, kas yra svarbiausia. Negalime susitaikyti su tuo, kas yra. Turime siekti daugiau, turime stipresnės Europos siekti ir teikti piliečiams tai, ko jie iš mūsų laukia. E, privalome dirbti, kad sukurtume jų gerovę ir kad užtikrintume jų gerą gyvenimą. Dėkuoju. Dėkuoju komisijos pirmininkė už tai, kad jūs pristatėte labai plačias komisijos iniciatyvas ateinančiams aštuoniems mėnesiams. Dabar kalbės politinių frakcijų atstovai, tik tai norėčiau pabrėžti, jog strateginė partnerystė, apie kurią kalbėjo komisijos pirmininkas, mums yra labai svarbi. Mes skiriame vykdomąją ir įstatymų leidžiamąją galės ir čia funkcijos yra aiškiai skirtos, bet kaip suprantama, reikėtų kaip galima artimesnio kontakto tarp ES komisijos ir ES parlamento ir komisaro pirmininko, e, komisijos pirmininko pristatytas planas yra įrodymas, kad siekime tos partnerystės, tad už tai labai dėkoju. Na dabar politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, kolega ponas Šair atstovauja LP frakciją. Labai prašom. Pone pirmininkė, Pone pirmininkė, mes labai teigiamai vertiname komisijos pristatytą darbo programą ir mus labai džiugina tai, jog ketinate tampriai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Tikrai čiaku, kad taip gausiai atvykote į šį posėdį. Tačiau kita vertus mus liūdina tai, jog buvo prarasta šiais metais keletas mėnesių. Na, Lisabonos sutartis įsigaliojo per nelik vėlai ir dėl šios priežasties nepavyko užtikrinti pusiausviros tarp teisės aktų įgyvendinimo bei teisėkuros programos kūrimo. Labai tikimės, kad šiais metais pavyks atkurti šią pusiausvirą. Lisabono sutartis įsigaliojo. Ir dabar mes neprieštaraujame. Niekas neturi prieštaravimų nei parlamentas, nei taryba, nei komisija. Ir nėra visiškai jokių priežasčių nepradėti darbo. Turime e, tinkamai atstovauti piliečių interesams ir rūpintis piliečių gerovę. Europos liaudės partijų frakcijų parengė du sąrašus susijusius su komisijos pristatyta darbo programa. Šios sąrašus jums atsiųstume ir dabar šiek tiek nušviesiu tas, tuos sąrašus. Šios sąrašus reikia įgyvendinti ir juose nurodėme tą tuos žingsnius, kurių iš jūsų tikimės, tai yra veikla, kurią tikimės, kad atliksite. Norėtume, kad komisija pasirinktų šiek tiek kitokį darbo metodą. Taigi nenorime, kad e, jūs tik 40 procentų mums pateiktumėte visų iki spalio mėnesį numatytų teisėkuros pasiūlymų, nes, kitai, nes šitokiu būdu parlamentas negalės pasinaudoti savo teisėmis bei išdėstyti savo nuomonę dėl komisijos pasiūlymų. Na ir tikimės, kad šią darbo programą nežvelgsite kaip į komunistinių režimų penkmečių programas nes e, tiesą sakant, tik tais dalis patvirtintų teisės aktų įgyvendinti. Nenorime, kad nuo to nukentėtų piliečiai. Daugelis vyriausybių atsidūrė krizėje, nes jos daug ką slėpė, be kita ko melavo ir dėl biudžeto deficito. Ir mes visi sėdime viename ir tame pačiame vežime. E, pavyzdžiui, Vengrija buvo atsidūrusi panašioje krizėje kaip ir Graikijoje. Mūsų padėtis taip pat buvo sudėtinga ir norime, kad komisija aiškiai įvardytų tas šalis, kurios nesilaikė e, taisyklių. Kravšėcini buvo pasakęs, kad tie, kurie nuslėpia tikrovę ir nepasako teisybės ir sukelia didžiausias negerovės. Na, supraskime nedėstingai, aš nekaltinu komisijos dėl dabartinės krizės. Čia jau veikiu atsakomybė tenka valstybių narių vyriausybėms. Tačiau kita vertus, komisija galėjo pademonstruoti daug griežtesnę poziciją. Na ir dabar pasakysiu, ko tikimės iš komisijos. Norėtume, kad komisija parengtų programą skirtą naujų darbo vietų kūrimui. Svarbiausias dalykas ES yra um, darbo vietos. Tai turėtų būti tas principas, kurį turėtume orientuotis. Ir kai kreipiamės į piliečius, tai turime savo mintis formuluoti taip, kad piliečiai mūsų pro, suprastų, aš esu iš buvusios e, komunistinės valstybės ir negaliu savo piliečiams kalbėti apie penkmečių programas kodėl negalėtume strategijos 2020 nevadinti darbo vietų kūrimo programą, o pavyzdžiui, Stokholmos programos negalime pavadinti Europos piliečių saugos programą. Viskas prasideda nuo to, kaip pavadinsime, tai labai svarbu. Juk svarbu tai, kad, pavyzdžiui, kuriant darbo vietas būtų pasitelktas smulkus ir vidutinis verslas. Ir juk nenorime, kad ši programa skirta darbo vietų kūrimui būtų patvirtinta parlamente be jokios kritikos. Ir beje, visos valstybių narių vyriausybės turi dėti taip pat pastangas, kad būtų kuriamas naujo darbos, naujos darbo vietos. Taip pat turime pasimokyti ir iš klaidų padaryti gyvendinant uh, Lisabonos strategiją strategiją. Turime viską žvelgti kritiškai. Ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, e, mes ne vien duona gyvėmi, mums yra svarbios bendros vertybės, tikimės, kad komisija jas gins, be kita ko ir, pavyzdžiui, mažumas ES nepamirš bendros istorijos ES, taip pat ir vertybių. Mes tikrai jūs parengsime jūsų darbe, bet taip pat jūs ir kritikuosime. Dėkoju, sako pirmininkas, dėkoju iš jų pasisakymą, tačiau labai prašyčiau pasilaikyti nustatyto kalbėjimo kalbėjimo laiko, tai tikrai mums labai svarbu. Na, nu, o dabar ponas e, e, ja, Hanes Vobada. E, Europos socialistų frakcijos vicepirmininkas. Dėkoju, dėkoju komisijos atstovam, kad taip gausiai atvykote į mūsų posėdį, to dėje negaliu pasakyti apie daugelį mano kolegų ir tenka gėdingai konstatuoti, kad daugelis, kurie vis dėlto sugebėjo atvykti į Briuselį, netėjo į šį posėdį. Tai liūdina. Antras dalykas. Kadangi mes neturime bendros rezoliucijos, todėl mes tiesiog perduosime vėliau jums mums aktualius klausimus, tai galėsite juos įsigilinti vėliau į juos. Na, ponė komisar, komisijos pirmininkė, mes taip pat sutinkame dėl to, ką sakėte, dėl e, tvaraus vystimosi Europoje, dėl socialinio saugumo, dėl konkurencingumo. Na, ir taip pat kova su skurdu dėkoju, kad ir tai paminėjote. Man rodos, kad kai kurie vyriausybių ir valstybių vadovai tai netaip jau suvokė. Mes taip pat turime konsoliduoti valstybių narių biudžetus. Aišku, tai galima padaryti, tačiau e, tai reikia daryti. nepametant iš akių kitų svarbių tikslų, pavyzdžiui, darbo vietų išsaugomų ir kovos su skurdu. Na, Kordbei vyko e, viršūnių sutikimas ir jame buvo kalbama apie Romų klausimą. Tiek jūs pats ten nedalyvavote, dalyvavo kiti du komisarai. Taigi, naudodamasis progą, norėčiau pasakyti socialinių reikalų komisarui, kad šie klausimai yra labai svarbus. Na, apsilankiau Romų gyvenvietėse ir tikrai Neįtikėtina, kad tokios sąlygos egzistuoja Europos Sąjunga. Tikrai e, labai paprašyčiau komisijos dėti pastangas tam, kad būtų kovama ir su Romų socialinė atskirtimi ir nedarbu. Taip pat e, reikia tolmesnių investicijų į, trans, į transeuropinius tinklus. Tų investicijų nepakako ir dabar matome, kokios iškilo problemos. Ir reikia laikytis nustatytų planų. Ir kai kalbate, ponia komisijos pirmininkė, apie partnerystės, tai, e, sakyčiau, reikėtų daugiau dėmesio biudžeto planavimui ir biudžete skirti lėšas šioms partnerystėms. E, ir nepalaikyti tarybos, kuri norėtų e, mažinti biudžeto išlaidas Europos Sąjungoje. Pone pirmininkė, kalbėti apie Monti e, ataskaitą tikrai puiku, kad e, jam pavės atlikti šią ataskaitą, nes jis yra tikrai ekspertas. Tačiau, kai kalbame apie bendrąją rinką, tai ir beje, kaip ir jūs minėjote, reikia kalbėti ir apie socialinį rinkos ekonomiką. Ir ben, visuotinės svarbos paslaugos čia yra labai svarbios. Jūs pažadėjote, kad bus pasiūlyta, pateikta pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl pagrindų direktyvos, nenoriu gilintis visus pavienius aspektus, tačiau manau, kad Europos bendra tapatybė yra labai susijusi su šios ben, visuotinės svarbos paslaugomis. Pavyzdžiui, matėme, kad geležinkelio paslaugos yra labai svarbios ir ar operatoriai bus privačios ar viešosios įmonės, tai netaip jau yra svarbu. svarbu svarbu, kad būtų e, bendra Europos visuotinės svarbos paslaugų politika. E, dabar prie pagrindinių dalykų. Jūs kalbėjote apie ekonominę krizę, taip pat kalbėjote ir apie Graikiją bei kitas šalis atsidursis krizėje. Na ir diskusijose su ponu Rampoju pastebėjome, kad vadovų taryba bus pastangos čia nebuvo. Ypač išskirtinės. Jau jeigu tai būtų padaryta prieš dviejus, trijus mėnesius, tai Graikija būtų galėjusi išvengti didelių palūkanų normų. Taigi mums reikia daugiau nei nuorodų, mums reikia garsaus komisijos balso įvardinančio konkrečius dalykus. Na, tarkim, jeigu krizė jau iškilo, jeigu deficitas išaugo, tai ką jau padarysi, bet svarbiausia yra prevencija, pavyzdžiui, užtikrinant atitinkamą ekonominės veiklos priežiūrą, taip pat biudžeto planavimą. Na, tarkim, mes nesutinku su tuo, kad neįmanoma, tarkim, susipažinti su statistiniais duomenys susijusiais su biudžeto planavimu. Jeigu norime iškirsti kelią tam, kas įvyko per pastarusius mėnesius, tai turime turėti galimybę susipažinti su valstybių narių vyriausybės statistiniais duomenimis. Ir manau, kad eurozonoje tai yra ypač svarbu, ypač svarbu derinti europinius tikslus. Pone pirmininkė, jūs, mes esame pasirengę dalyvauti toje specialioje partnerystėje, kurią minėjote. Tačiau manau, kad ši partnerystė turėtų remtis tiek svarbia parlamento, tiek ir komisijos pozicija. Na, pastarosiamis dienomis kalbame apie grindų sarimą, kuriame yra keletas e, aspektų, kurie reglamentuojami, tačiau svarbiausia yra šios partnerystės dvasia. Ir tarkim, jeigu kurios vyriausybės nori piknaudžiausiai Lisabonos tartimi tam, kad e, sustiprinti savo pozicijas, tai noriu pasakyti, kad šiuo atveju mums reikalingas svarbis, stiprus komisijos balsas ir tikrai jūs paremsime. E, taip, galime sutarti dėl konkrečių detalių, tačiau mes turime kovoti už bendrą stiprią Europą, ypač tai yra svarbu, kai galvome apie vyriausybių pozicijas. E, Ačiū už jūsų išsames pastabas ir už tai, kad laikėtės pasisakymo limito. Tai labai svarbu mūsų diskusijose. Marielis Arnes. E, Ačiū, pirmininkė. Komisijos pirmininkė, man atrodo, jūsų programa yra pernelyg kukli, atsižvelgiant ypač į dabartinius įvykius ir mes tikėtumėmės labiau uh, užmojų, plačia, platesnių užmojų iš komisijos. Uh, Dėl finansų reguliavimo tikrai pritariu visam tam, ką Mišel Balnie pasakė, tikrai viskas eina gera kryptimi, tačiau aš manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie kitas kryptis, tai yra finansinių operacijų apmokesnimą, veiklos atskirimą, taip pat netgi paprastą apmokesnimą, kaip JAV galvoja. Aš manau, kad mes turime padaryti viską, kad palankesnė aplinka būtų sukurta realiai ekonomikai ir tvariom investicijom, kurios kūrė darbo vietas, o ne galvoti apie tai, ką mes matome šiandien ekonomikoje. Ir aš labai tikiuosi, kad konkrečiai um, išmaty, išvysime rezultatų, ko dabar nematau jūsų programoje. Manau, kad dabar yra tinkamas momentas galvoti apie geležinkelio transportą Europoje, ypač dabar uh, um, tokioje krizėje 28 tūkstančių tūkstančiai skrydžių kasdien Europoje. Iš tikrųjų, jau daug dešimtmečių reikia, e, raginame tai daryti ir dabar reikia rimtai apie tai galvoti, reikia rimto ekonomikos koordinavimo. Aš apgailestauju, kad mm, tai taryba vadovauja darbo grupėje, aš būčiau norėjusi, kad komisija vadovautų tai darbo grupėje. Mums tikrai labai reikia ekonomikos biudžeto pramonės koordinavimo. Mums reikia sukurti Europos pinigų fondą, e, valiutų fondą, mums reikia galvoti apie valstybių narių viešųjų finansų, viešų finansų gerinimą ir nors e, nebegalbama apie fiskalinę konvergenciją, mums reikia galvoti apie tai, tai yra visuomeniai labai svarbu. Mes taip pat turime galvoti apie ES nuosavas lėšas. Ir galbūt uh, Tokiu būdu Europa vėl sugrįžtų į augimo kelią. Taip pat galvojant apie 2020 metų Europos strategiją, noriu paprašyti jūsų, neatsisakykite skaičių tikslų, kurie keliami skurdo mažinimo ir švietimo srityse. Man atrodo, kad Europos parlamentas visas paremtų jūs, nes mes norime sukurti būtent tokį Europos visuomenės modelį ir mes labai remsime jūs. Ačiū. Harms, jis pūpšė voničonsų grupę. Pone Rebeka Harms, žaliųjų o, frakcijos vicepirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami, mes komisijos pirmininkė, gerbiami komisarai, tikrai norėtųsi, kad e, parlamentas e, dalyvautų gausiau posėdį ir tokiu būdu sureaguotų jūsų parodytą pagarbą. Komisijos darbo programa labai plataus masto ir yra labai ambicingų prioritetų Na, ši programa buvo netgi vardinta kaip nauja era, nes tikra ar konkretus turinys, tiesą sakant, atitiks tas ambicijas, nes vis dėlto klimato krizė išlieka, finansinė ir ekonominė krizė išlieka, Graikija dar sėki parodė, kad ekonomikos ES atsiranda vis didesnis ne tik ekonominis, bet ir socialinis atotrukis ir todėl piliečių gyvenimo sąlygos Europos pietuose, šiaurėje, vakaruose ir rytuose labai skirtingos. Na ir manau, kad socialinė Europa ir daugiau teisingumo, tai čia tikrai te galiu tik tai pritarti ponui Svobodai, tikrai čia reikėtų skirti daugiau dėmesio tikr, tam, kad e, būtų sprendžiama vis didėjantį Europoje skurdo problemą, nes tai, kas yra pasiūlyta, to nepakanka. Na, taip pat e, padarytos išvados iš finansinės ir ekonominės krizės. Na ir mūsų manimų yra teisinga, kad yra e, padaryti pasiūlymai dėl įmonių apmokestinimo derinimo. Tai tikrai teisingi pasiūlymai. Taip pat palaikome ir energetikos apmokestinimo siūlymus. Taigi tikrai čia galite mumis pasikliauti. Tačiau, kai atsižvelgėme į tą patirtį, kurią įgavome po finansinės krizės, tenka konstatuoti, kad mums e, trūksta uh, konkrečių tikslų dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Na, taip, reikia konkretesnių, tikslesnių reikalamų keliamų e, valstybių narių vyriausybėms. Na taip, aišku, nepakankamai greitai reagavome į e, Graikijos krizę ir, mano manimu, netinkama, kad neturime pasiūlymų dėl euroobligacijų. Pone Baroso. Jūsų kampanijoje antrai kadencijai, antrai kadencijai metu jūs ypatingą svarbę pateikite viešosios svarbos paslaugoms. Ir čia su jumis sutinku. Na ir kai kalbame apie tą antraštę žmogus dėmesį centre, tai iš tikrųjų man rodos čia kol kas trūksta pasiūlymų dėl viešosios svarbos paslaugų ir atrodo, čia jūs e, tarsi sulaužėte ir savo paties duotą pažadą. Toliau klimato kaita. Na, agentūros dirbančios klimato e, kaitos rytyje vadovausi skirtingais scenarijais, skirtais 2050 metais, tarkim, yra siūlomi skirtingi emisijų mažinimo tikslai, skirtingas ambicingumas, tačiau tiesą sakant, tenka konstatuoti, kad nei viename generalinėme diktorate nebekalbam apie balį ir 2 procentų tikslą. Taigi ką mums duos plataus masto Europos klimato kaitos dimlabatėje, jeigu Balyje ar didžiojo aštuntuko kontekste tai visiškai nebus atsižvelgiama. Taigi, sakyčiau, e, tai, kas numatyta šioje programoje, nepakaks tam, kad mes ba, e, Kankūne, Bono ir kažkur kitur, kaip Europą, pasiektume sėkmės. President, um, Mr. President Timothy Kirk. Timothy Kirkov, Europos konservatoriai reformistai. Dėkuoju pirmininkė, kalbant apie šitas darbo programas, reikėtų prisiminti 22 metų darbo programos išmoktas pamokas. Kad pasiektume rezultatų, reikėtų, kad komisija skirtų prioritetą vienam prioritetui, vienai politikos krypčiai. Vieningos rinkos e, tikslas buvo visiems puikiai suprantamas, taip pat ir visuomeniai. Bet dabar matome dažnai, kad komisija teikia daugybę iniciatyvų ir mm, nepasiekėme jokių apčiopiamų rezultatų, galbūt norime tiesiog atrodyti populiarus. Šitas metodas tikrai nepasiteisino, todėl mums labai patinka naujasis pono Baroso požiūris. Komisija yra, ES yra gilėje krizėje ir naujas požiūris tikrai viską pakeis. Aišku, aš nekalbu apie tas tiesioginės bankų žlugimo e, pasiekmes ar transporto sistemos suirutės. Aš kalbu apie daugiau kitus dalykus, kurie susijęs su mūsų konkurencingumu visame pasaulyje, pasaulinėje rinkoje. Todėl mums komisijos iniciatyva 2020 metų strategija yra labai primtina. Reikia daug ką keisti mūsų požiūrėje, reikia didesnio impulso, reikia greitesnio uh, vis, visai traukiančio augimo ir socialinės įtraukties, e, užimtumo skatinimo. Tai yra turbūt pagrindiniai komisijos prioritetai. Ateities gerovė ir visa jos duodama nauda priklauso nuo to, ar verslui mes suteikėme geras sąlygas. Būtent jie sukuria tvarias darbo vietas e, ir tai geriausia kovo su skurdu priemonė. Ir komisija turėtų tai jiems padėti, o ne e, trukdyti. Todėl džiaugiamės, kad e, stiprinama vidaus rinka, numatoma taip vadinamas numatomas smart e, reglamentavimas, siekiama kitomis priemonėmis e, mažinti administraciją, mažinti e, biurokratiją ir modernizuoti darbo rinką, užtikrinti naujų technologijų vystymą, kad pirmin, būtume pirmieji, kad siektume kurti ekologišką ūkį, E, turime būti vieningi ir mes remiame komisiją. Taip pat e, svarbu nepamiršti piliečių Europos in, iniciatyvos. E, džiaugiamės, kad numatytos iniciatyvos bažaupa ir žuvininkystės srityje, bet manau, kad kol kas tai duoda daugiau biurokratijos, o ne realių apčiuopiamų sprendimų mūsų ūkininkams. O užsienio reikalų ministerijoje galbūt nereikėtų um, perduoti visos kompetencijos komisijai. Mes norėtume, kad nebūtų pamirštamas susidarumo principas, kad ES skirtų dėmesį tiems pagrindiniams e, dalykams, kuriems jį turi skirti. Ir matome iš pono Barozio pristatymo, kad e, komisija bando pasinaudoti galimybę ir E, užtikrinti mūsų ūkio augimą ir užtikrinti ilgalaikės perspektyvas mūsų ekonomikoje. Mūsų tikrai laukia labai daug sunkumo. Dėkuoju ponui Kirkopui už pastabas, o dabar guoja e NGL vardu ponas Miguel Portas. Dėkuoju pirmininkė. Programos pavadinimas yra atėjo laikas veikti. Bet reikėjo penkių dienų, kad suorganizuotume ES ministrų konferenciją. Ir e, galiu tik tai pajokauti. E, čia tema atėjo laikas veikti, ponė Barosai, bet kodėl mes anksčiau neveikime? Ar čia jūs išvelgėte tam tikrą savikritiką? Na, panašu į vairius kitus biurokratinių komunikatų pavadinimus. E, tiesiog už tų pavadinimų e, slepiasi kalnai žodžių ir daugiau nieko apčiopiamo nėra. Ar tikrai kovojame su atskirtimi? Ne, nesu tikras. Jūsų dokumente, cituoju, pasakyta, kad mes siekiame įgyvendinti iniciatyvą dėl e, plataus darbo augimo, ekonomikos vystimo. Ar čia jūs rimtai kalbate? Kaip mes ketiname tai gyvendinti, ar e, tai galėsim padaryti e, atsižvelgdami į valstybių narių pažangą, gyvendant augimo stabilumo paktą. Juk e, ūkis ne, nesivysto, ne, ne, neauga. Kaip padėsime vargingiems žmonėms, kai negalvojame apie geresnį pajamų perskirstimą tarp turtingų ir neturtingų. Deficito mažinimo programos E, sukėlė didelį spaudimą mūsų ūkiams, e, reikalaujama mažinti valstybės išlaidas, o tai reiškia daugiau nedarbo. Taigi iš tikrųjų atėjo laikas veikti. Ir komisija konstatuoja, kad ES turi apsijungti ir kovoti su krize bendrai. Na ir paklauskite graikų, kaip jiems tai atrodo. Ar tikrai sąžiningai buvo vertinama situacija. O kaip dėl reitingo agentūrų, kaip dėl portugalų, paklauskite jų, kaip jie jaučiasi dėl savo ūkio maisto prekės didėja, paklauskite jų, kaip jie tai vertina, paklauskite europiečių, kaip jie jaučiasi, kaip jie gyvena ir um, paklausę jūsų pranešimus, jie turbūt pradės šipsotis ir su humoru tai priims. Ačiū, o dabar pro povera. Laisvės ir demokratijos frakcija, prašom. Dziękuję, prezident. Le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono il 99 Įmonės, ypač e, mažos vidutinės įmonės, kurios sukuria 99 procentus viso gamybos pajėgumo ES reikalingos mūsų paramos, daugiau lankstumo darbo rinkoje, mažiau biurokratijos, įkuriant ir valdant įmonę, ap, apsaugos nuo nesažningos konkurencijos, viso to joms reikia. Mes pripažįstame komisijos atliktą darbą kad būtų galima sparčiau mm, sutvarkyti Europinius teisės aktus, ypač dėl tų 600 um, teisės aktų, kurių, kurie uh, sutvarkyti. Štoiber darbą sveikiname, tačiau užimtumo situacija mus labai neramina. Krizės situacijoje uh, ES pajėgumai turi būti sustiprinti. Įmonės nebegali konkuruoti su socialiniu ir aplinkosauginiu dempingu iš um, tokių kylančios ekonomikos šalių kaip Kinija, kur mažas darbo išlaidos, kur nėra jokios apsau su aplinkos apsauga ar ap socialinė apsauga susijusių išlaidų. Uh, Ir e, kitaip tariant, komisija turi agresyviau kovoti su klastotėmis, e, agresyviau ginti intelektinę nuosavybę ir autorių teises. Ir galiausiai nemačiau nieko komisijos programoje, kas leistų įgyveninti tai, kas pasakyta Lisabono sutartyje dėl sanglaudos politikos. 174 straipsnėje yra konkrečiai pripažįstamas specifinis kalnuotų vietovių vaidmuo, tai yra daugiau kaip 40 procentų mūsų teritorijos, daugiau kaip 90 milijonų mūsų gyventojų. Aš tikiuosi, kad kitoje komisijos teisės aktų. E, teisėkuros programoje bus pasiūlymų dėl pagrindų programos, kuri leistų o, užtikrinti palankesnę aplinką ir visas apsaugos priemonės kalnuotų o, vietovių gyventojams ir taip pat galimybės geriau panaudoti energetikos bei kitus išteklius. Proms. Ačiū. Aniu Viljam Broms neprisijungusių vardu. Ačiū pirmininkė. Komisijos darbo programoje 2010 metams buvo pasakyta, kad ES turės galvoti apie ilgalaikius iššūkius, kaip globalizacija, turės atkurti savo konkurencingumą. Problema, kad um, ES vis tik tai ne, nesugebėjo įveikti globalizacijos, turėjo tiesiog uh, dirbti tokią situaciją ir iš tikrųjų uh, vienintelis būdas, kaip mes galėsime atkurti konkurencingumą, tai a, a, dabar mūsų atlyginimus sumažinti iki tokio lygio, kaip kad yra kitur. A, Aš galėčiau netgi apkaltinti tokios politikos kuriejus, kad yra išduodami pagrindiniai ES interesai, nes dabar turėsime globalę Europą ir norėsime užtikrinti visų paslaugų ir prekių globalų judėjimą. Manau, kad visos tautinės valstybės turi atkurti savo galimybę bazę ir apsaugoti savo rinkas ir savo darbo vietas. Kalbame apie eurofilus. Europa. A, nesugebės apsaugoti savo gamybos ir žemės ūkio nuo konkurencijos iš, iš trečiųjų šalių. Su globalizacija reikia kovoti ar tiek individualiai, tiek kolektyviai, kitaip jį mūsų žlugdys. Komisija kalba apie tariamą poreikį toliau plėtoti e, teisėtos imigracijos politiką, kad būtų galima demografinio senėjimo tendencijas įveikti. Aišku, kad mus neramina e, visuomenės senėjimas daugelėje valstybių, tačiau mes valstybių valstybių, tačiau mes turime analizuoti, kodėl tos problemos kyla. Kai kas galvoja, kad reikia nutraukti karjerą, kad galėtum sulaukti vaikų ir tai nesvarstytinas pasirinkimas. Tačiau iš tikrųjų žmonės tą daro todėl, kad jie turi išgyventi, kad jie turi susimokėti savo mokesčius, o ne todėl, kad jie nenori būti tėvais ar motinomis. Ar mes iš tikrųjų turime netai palankiai pažvelgti ekonomikos jėgas. Ekonominė intervencija yra svarbi šio klausimu, nes turime užtikrinti reikiamą šeimos demografijos tendencijų pasikeitimą. Jeigu uh, jeigu bus galvojama, kaip atsivežti iš kitų šalių piliečius, kad tarsi pakaitala dėl to, kad Europoje negimsta pakankamai kūdikių, tai yra visiškai netinkamas požiūris. Aišku, kils problema dėl e, tokių asmenų pilietybės, gyvenimo dokumentų. Sakoma, kad e, tokių atvykusių žmonių vaikai yra tokie patys e, piliečiai, kaip ir mūsų tautų piliečiai. Jeigu iš trečiojo pasaulio atvykę žmonės pakeis Europos gyventojus, Europos piliečius, tai iš tikrųjų mes tapsime trečiasis pasaulis. Iš tikrųjų Europoje vyksta valymas. Dėkuoju panu za vypovėdž. Paprošau pana. Dėkuoju už pasisakymą. O dabar pakviesiu pasisakyti Europos komisijos pirmininką Jose Manuel Baroso. Prašom. Ačiū pirmininkė. Nekalb... Bendrai kalbant, gal na, nekalbėsiu apie tuos, kurie pasisako prieš ES bendrai, tai bendrai vertinant reiktų pasakyti, jog yra. A, parlamente bendras sutarimas, pritarimas mūsų da, pasiūlytai darbo programai. Tai yra bendras elementas, kurį aš iš, pastebėjau visų uh, frakcijų pasisakymuose, būtent, kad reikia daugiau užmojų, daug platesnių užmojų Europoje. Todėl aš dabar akcentuosiu kai kurias mintis, kurios buvo išsakytos ir kuriuoms aš įtin pritariu. Uh, ponas Šajer kalbėjo apie tai, kad reikia vengti komunistinio režimo planų. Būtent todėl mes ir galvojame apie lankstumą, lankstumą, kuris leistų prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Ir tuo pat metu noriu dar kartą paaiškinti, atsakydamas ponui Šajer ir ponui Svobodai, kad Jie teisingai e, reikalauja daugiau veiksmų ekonomikos, finansų srityje e, iš ES ir kuomet jie kalba apie valstybių narių um, nenorą, pasipriešinimą tam, pavyzdžiui, valstybių viešų sąskaitų priežiūros rytyje komisija, kuriai man tenka garbė vadovauti, galvoja apie um, Eurostat audito įgaliojimų sustiprinimą. Valstybės narės atmetė tokius pasiūlymus. Jos nenori, kad būtų komisijos vykdoma tokia, toks vaidmuo. Taigi, aš manau, iš krizės turime pasimokyti, kad mes esame vis labiau tarp priklausomi vieni nuo kitų. Ir Europos politika tai nėra vien tik tai nacionalinis reikalas. Aišku, tai yra nacionalinis reikalas, tai, bet tai yra ir europinis interesas interesas, bendras interesas. Ir e, pana Žajar, pana Svoboda, pana Sardės ir visi kiti e, pritarė tam, kad reikalinga e, vis labiau koordinuota mūsų ekonomikos politika. Noriu ypač pabrėžti ponos Svobodos išsakytą siekį, kuriam labai pritariu, kad reikalinga par, sustiprinta partnerystė tarp komisijos ir Europos parlamento, ypač kalbant apie finansinę perspektyvą, reikia atsispirti uh, kai kuriems aiškinimams iš kai kurių ypač tarp vyriausybinių sluoksnių, kas, aišku, dabar stebina, kadangi Lisabono sutartis būtent žengia kita kryptimi yra stiprinamas europinis matmuo. Bet aš manau, būtent iš šios krizės galime pasimokyti, kad reikia daugiau Europos, o ne mažiau Europos. Ir ponė Sarnės štai pavyzdžiui kalbėjo apie e, finansų reguliavimo sritį. E, iš tikrųjų, keista, gal net ir ironiška, kad po tiek reikalavimų, kad valst, iš valstybių narių pusės, kad būtintas į veiksmų finansų srityje, valstybės narės vieningai susitarė sumažinti tuos siekius, kuriuos pasiūlė komisija gyveninti po Delero Rozier ataskaitos. Tai iš tikrųjų yra didžiulis atotrukis tarp to, kas yra sakoma, tarp deklaracijų ir tarp to, kokie veiksmai patvirtinami. Komisija stengiasi tą atotrukį sumažinti, kad būtų kaip galima daugiau nuoseklumo europinių lygmenių, nes būtent mums reikia būtent tokių užmojų tokių siekių. Dabar svarbus klausimas, ir aš noriu jį pabrėžti, yra gerai suprasti subsidiarumo principą. Aš pasisakau už subsidiarumą ir noriu pritarti, e, ponė Kirchopai, e, tam, ką jūs pasakėte. Taip, reikalingas subsidiarumas, bet būtent subsidiarumas rodo, kurio lygmenių turi būti priimti sprendimai. Ir štai dabar turime oro erdvės krizę. Mm, e, žiūriu, kas yra spaudoje ir ne vien tik tai euroskeptiška, geltonojo spaudoje, bet ir rimtoje spaudoje yra pasakyta, kad ES iš tikrųjų padarė klaidų sustabdydama o, skrydžius oro erdvėje, tačiau tai, tai yra ne Europos oro erdvės valdymo sprendimą, tai yra būtent kiekvienos valstybės narės priimti sprendimai ir dabar yra pasakyta, kad Europos komisija tarsi e, sukūrė ugnikalnio išsiveržimą Islandijoje, tai yra tikrai uh, Aiškiai pasakykime, yra skirtingi atsakomybės lygiai - nacionalinis, europinis ir reikia aiškiai pasižiūrėti, kuris lygis yra tinkamesnis priimti tą ar kitą sprendimą. Komisija yra pasirengusi prisijimti savo atsakomybę. Tačiau aš manau, turi būti užtikrintas alijansas su Europos parlamentu, kad būtų aiškiai pasakyta, kas yra mūsų atsakomybė ir kas nėra mūsų atsakomybė. Nes visuomet yra tie refleksai ir ypač, kai tokia krizė iškyla kaip dabar, aišku, visuomet yra ten e, potraukis perėti prie nacionalinės populistinės kritikos ir pareiškimų pareiškimų ir sakoma, štai Briuselis, kaip, kaip dažnai sakoma, ar Strasbūras, tarkim, tą padarė, kai iš tikrųjų tai yra valstybių narių atsakomybė, nacionalinė atsakomybė. Labai svarbu, kad būtų žengta reikiama kryptimi, tinkama kryptimi, kai eina kalba apie tai, kur Europos lygmenių gali būti sukurta pridėtinė vertė, tai tai turi būti padaryta prie valstybių narių sprendimo. Kai eina kalba apie 2020 metų darbo atverkę, man atrodo, mes aiškiai visi pritarėme tam, ko norime matyti, norime augimo, tačiau ne bet kokio augimo, sažiningesnio, atviresnio, tvaresnio, labiau, kurį galima lengviau paremti augimo, augimo, kuris orientuotas į ateitį. Tai yra, nauj, reikia ieškoti naujų augimo šaltinių Europoje, atsižvelgti į didžiulės problemas, tokias kaip jau štai buvo paminėta, tai yra o, nedarbas, ypač nedarbas jaunimo tarpe. Ir manau, kad būtent, būtent tokio alijanso tarp Europos institucijų dėka, dirbdami lojaliai su valstybėmis narėmis, galėsime gauti konkretų rezultatą ir jį pateikti mūsų piliečiui. Manau, kad mes turime gerą pagrindą e, darbui į ateitį ir manau, kad e, šios diskusijos tikrai suteikė daug paskatinimo mano kolegoms dirbti toliau. Mes išklausome jūsų pastabų ir jūsų reikalavimus su didžiuliu didžiuliu dėmesiu ir dabar taip dirbsime. Ačiū. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za tą wypowiedź. Dėkoju, pirmininkė Baroso, už jūsų atsakymus. Aš savo ruoštų tiesiog norėčiau pastebėti, kad kad Europos parlamentas yra svarbus komisijos sąjungas ir dauguma parlamento narių palaiko tai, ką daro komisija. Ir taip pat pritarėme tam, jog komisija gautų papildomų įgaliojimų, ypač krizės akivaizdoje. Mes puikiai suvokėme, kad Europos komisija turėtų turėti daugiau įgaliojimų. Ir manau, kad Lisabonos sutartis atitinka Europos piliečių interesus, turime prisimti didesnį atsakomybę ir kvėpti sudarčiai gyvybės. Ir noriu patikinti komisijos pirmininką, kad dauguma parlamento narių yra natūralūs jūsų sąjungai. O dabar ponas Lopez Garido pabaigs diskusijas. Dėkoju, ponė pirmininkė, tiesiog norėčiau pasveikinti komisiją o taip pat ir jos e, pirmininką, poną Jose Manuel Barosą, su šia ambicinga programa. Ji labai europietiška. Ir ši programa visiškai atitinka ir mūsų kaip pirmininkaujančios šalies tikslus, o taip pat jie atitinka ir Ispanijos, Belgijos ir Vengrijos kaip pirmininkaujančių šalių trajeto tikslus. Savo ruoštų galiu pasakyti, kad uh, taryba tampriai bendradarbiauja tiek su komisija ir su parlamentu ir noriu padėkoti už parlamentarų išsakytą palaikymą komisijos programai. Na tikrai komisija dėjo daug pastangų ir tai nebuvo lengva padaryti. Visi žinome, kad kad tiesą sakant, naujoji komisija turėjo pradėti darbą nuo lapkričio pirmos dienos, tačiau dėl konkrečių aplinkybių darbą pradėjo keliais mėnesiais vėliau, tačiau dabar dedate daug pastangų tam, kad būtų <clears throat> pasivytas tas pravė, prarastas laikas. Taigi visi tai puikiai žinome, kad tiek ponas Baroso, tiek ir visi komisijos nariai, visi pirmi, vicepirmininkai e, tikrai dedate daug pastangų ir tai tikrai labai pripažįstame. Na, e, žinau, kad e, parlamente, kai vykdavo diskusijos šiais klausimais, parlamento pozicija visuomet būdavo labai konstruktyvi, taigi naudodamasis progą norėčiau paraginti parlamentą kad e, paremtume komisijos teisėkuros iniciatyvas, tikimės, kad jūs susilauksime kiek įmanoma greičiau tam, kad galėtume pasivyti tą prarastą laiką ir tikrai dėkoju parlamentui už išsakytą parmą. Dėkoju uh, už šias pastabas tarybos vardu, dėkoju už tai, kad palaikėte komisijos, Europos komisiją, taip pat norėčiau dar sėki padėkoti pirmininkui Barosui, taip pat ir visiems čia esantiems komisarams, nes tokiu būdu parodėte, kad esate linkę bendradarbiauti su Europos parlamentu. Būtent to ir tikimės, o dabar baigiu diskusiją šiuo klausimu. Thank you. sorry, I'm just looking for the, for the So, Kolegos, mūsų paskutinė tema